Pagal 137 taisyklės antrąjį punktą Endi komitetas atsiuntė prašymą dėl paaiškinamosios nuomonės ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Europos parlamente dėl aplinkosaugos teisės aktų Europos Sąjungoje, kur atliekos oro ir vandens kokybė yra reglamentuojama, jeigu minimalus parlamentarų skaičius arba frakcija nepateiks atitinkamo pareiškimo prašymo, per 24 valandas bus